Taip pat e, MPL komitetas e, mane, inf... E, atsiprašau, pirmininkų suiga mane informavo, kad nebuvo jokių prieštaravimų MPL komiteto sprendimui neprieštarauti deleguotam aktui. Jeigu per 24 valandas kokia nors politinė frakcija ar bent jau 40 narių nepateiks pastabų, tai tuomet tas sprendimas bus laikomas patvirtintų. Tiksliau, tas sprendimas arba rekomendacija yra pateikta internete, mūsų interneto svetainėje.